Mes chers collègues, bonjour. Gerbiami kolegos. Labadiena, brangus kolegos, labadiena, ponė Telinska. Telička. Telinska. Galima patvirtinti darbo tvarkį, jeigu nėra pastabų. Pastabų nėra. 9 Gruodžio protokolas gali būti patvirtintas. 9 lapkričio, atsiprašau, protokolas gali būti patvirtintas, jeigu pastabų nėra. Pastabų nėra, todėl jisai tvirtinamas. Norėčiau padaryti pranešimą, tačiau jį padarysiu po to, kai ateis ponas Marinesku. Dabar pradėsime balsuoti. Labadiena, ponas Barai. Ar viskas gerai? Aš šiandieną jaučiuosi puikiai. <laughs> Ah oui, hein. Bah, Vim, il partage pas ses biscuits déjà. Jau matau, kad kolegos dalinasi sausainukais. Taigi pradėsime balsuoti. Kai tik ateis ponas Marinesku. Dabar pasižiūrėkime, Ar yra tiek, kiek reikia žmonių, kad susidarytų kvorumas? Pradedame balsuoti. Donc je peux le dire là avant. Oui, oui. C'est mieux de mettre Alors, fermer les votes, c'est tout énorme. Je vais fermer les votes. Balsavimas baigtas. Kvorumas yra ir galime balsuoti. Tačiau prieš pradedant balsuoti norėčiau padaryti pranešimą. Brangus kolegos, mums tai neįprasta, tačiau norėčiau pasinaudoti progą ir pranešti, kad buvo pasiektas politinis susitarimas dėl reglamento ESA po trilogo ir po nesuskaičiuojamų techninių posėdžių. Praeitą savaitę <clears throat> Visą naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dėrėjomės, labai intensyviai dėrėjomės ir galų gale pasiekėme susitarimo. Tas susitarimas buvo pasiektas 6.30 ryto po to, kai prasidėrėjome 11 valandų. Taigi norėčiau labai pasveikinti ir padėkoti pranešėjui ponui Marinesku. Galite paploti jam. Monsieur Marinescu. Panas Marinesko, ačiū. Ačiū už atliktą darbą. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems dalyviams už jų išskirtinį atkaklumą. Patarėjams norėčiau padėkoti, vertėjams, sekretoriato nariams, taip pat Svenui. Sveno nėra, tai perduosite mano sveikinimus. Bet kokiu atveju ta naktis buvo nuostabi. Ačiū komisijai, kuriai atstovavo komisarė ir taip pat ambasadorius ponas Kul. Jie dėjo didelės pastangas, kad būtų susiderėta ir priimta tas susitarimas. Mūsų komitete noriu tą pabrėžti. Ačiū ponui Marinešsku. Kartais būna sunku. Taip ir buvo šį kartą, tačiau vis tik tais e, viskas įvyko ir ačiū Jums. Dėkuoju kolegoms, visi kartu dirbom prie šio klausimo, prie to dirbo politinių frakcijų patarėjai, visi frakcijos darbuotojai, parlamentarų padėjėjai, mūsų sekretoriatas. Tačiau nemanau, kad penktą ryto yra normalu dėrėtis dėl, dėl ES teisės akto. Tokia yra mano nuomonė. Ir yra pasiektas politinis susitarimas, bet dar yra dalykų, prie kurių reikės padirbėti, dar ne viskas baigta. Na, šiaip pat taip dėkoju visiems. Ir manau, kad visi svarbus dalykai, kuriuos pasiūlė Europos parlamentas, į tai yra įtraukti. Jie yra tame susitarime. Bet manau, kad dar lieka vienas kitas dalykas, kur turėsim patobulinti. Ačiū. Merci à vous, monsieur Marinescu. Dėkoju Jums, ponė Marinescu. Taigi tęsime darbą ir dabar pradedame balsuoti dėl pranešimo apie duomenų stebėjimą susijusiu su CO2 emisijomis ir, C, e, ir e, sunkiųjų transporto priemonių kūro naudojimą. Mūsų pranešėjas yra kaputo. Jis yra mūsų tarpė, taigi pradedame balsuoti. Keturiasdešimt septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 48. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas 48. 49 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Aštuntas kompromisas patvirtintas, devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, 67 pakeitimas patvirtintas, 69, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas, 70, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas, 71, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas, 10 kompromisas, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Dešimtas kompromisas patvirtintas. Dabar balsuosime už pakeitimų grupę. Septintas, aštuntas, devintas, ketvirtas ir penktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta visa pranešimų grupė. 77 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Nagi pasitikrinkime. Dėl 77-ojo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 77 pakeitimas atmestas, 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas, 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 79, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 80. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas. Bet jūs norite pasitikrinti, kągi pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Žinoma, kad patvirtintas. Reikėjo pasitikėti manimi iš karto. Tęsime toliau 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 82 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Bet pasitikrinkime dėl dvylikto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas. Jau antrą kartą dėl nepasitikėjimo pirmininkė tai balsuojame. Na bet kągi, toliau tęsėme. Kas už 13 pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta Antras kompromisas patvirtintas. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Pereiname prie trečio kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dabar 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Šeštas kompromisas patvirtintas. 43 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 44, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Čia neaišku, todėl pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir tas pakeitimas atmestas. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. 45 patvirtintas, 46, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas šis pakeitimas, trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko Trečias pakeitimas patvirtintas. Na, o dabar balsuosime dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Galutinis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Trisdešimt du balsavo, dvidešimt aštuoni už, keturi prieš. Sveikinu pranešėją. Panešimas patvirtintas. Toliau infrastruktūros finansavimas problemos bendro vartojimo ekonomikoje. Oui, merci beaucoup, Monsieur Marinescu. Parce sont, sont seulement deux personnes, on Allez. Français, mieux Le département Bonas Matijas Finger yra kviečiamas čia prie pirmininkaujančiosios stalo. Ši studija buvo užsakyta mūsų komiteto 2016 birželį, kad galėtume pasižiūrėti, kiek e, veiksmingas yra E, tas judumas, kai dalyjamasi transporto priemonėmis. Studija buvo atlikta Europos Florencijos transporto institute. Jam atstovauja profesorius Matijas Finger, jį štai matote čia. suteiksiu jums netrukus žodį. Ponas Finger mums kaip tik ir pateiks šios jūsų koordinatos, savo koordinatos studijos rezultatus. Paskui suteiksime žodį mūsų komiteto nariams, kad galėtų užduoti klausimus, išgirsti atsakymus. O paskui perėsime prie išvadų e, susijusių su tą studiją. Pone Finger, žodis Jums, jums skiriamos 20 minučių pasisakymui. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tačiau toliau savo pasisakymą tęsiu angliškai. Pranešimas yra parengtas angliškai ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Dešimt minučių, ar ne, pasitiksime kalbėtos, taip ir maniau. Pabandysiu sutilpti tas dešimt minučių. Mes kalbame apie e, tas naujas transporto sistemas. Mums buvo tas užsienimas dalymosi ekonomika, bendro naudojimo ekonomika. Mes turime atkreipti dėmesį į skaitmeninimo reikalus ir man atrodo, kad skaitmeninės ekonomikos įsigalėjimas kaip tik ir paskatino dalymusi ekonomikos augimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai gal, veikia tam tikros grandinės, tai gali būti logistikos grandinė, transporto grandinė, bet galima pasinaudoti tą sistemą visur, kur galima, pavyzdžiui, spausinti knygas ar atlikti kitus darbus. E, matome, kad yra dubliuojama tam tikra informacija egzistuojanti fizinių lygmenių. Tai štai ta skaitmenimas tai reiškia. Pirmiausia, klientai, vartotojai nebėra susiję su tam tikrais fiziniais pasikeitimais. Jie yra susiję labiau su skaitmeninėmis tam tikromis formomis. Jie yra pavyzdžiui, nebe knygyno tam tikro klientai, o, pavyzdžiui, Amazonės klientai. Antra pasiekme yra ta, kad, ne, kad turėdami skaitmeninę formą galite sukurti naują verslo modelį, naują įmonę, e, remdamiesi duomenimis, kurie buvo tuo būdu sudaryti. Ir klientai gali pirkti tuos duomenis arba gali teikti paslaugas, naudodamėsi teis duomenimis, net jeigu nieko bendro su fizinio to raiška neturi. Iš to išplaukia trys pasiekmes. Pirmiausia, klientas gauta daugiau informacijos, įgauna daugiau galios, jis gali geriau palyginti siūlomus dalykus, geriau pasidaryti apie tai išvadas, Tai turi reikšmės ir fiziniai vertės grandiniai, dėl to, kad joje didėja konkurencija. Jie klientai gali palyginti produktus, visą tai skatina daugiau produktivumo toje fizinėje vertės grandinėje. Pridėtinė vertė irgi pereina į tą skaitmeninę formą. Ir tai reiškia, kad Čia ir prasideda, tuo remiasi mūsų e, pranešimas šios dienos. Mes bandėme atsakinti į klausimą, kaip mes finansuosime infrastruktūrą, kaip mes tą fizinę formą turėtume finansuoti. Tai yra mūsų studijos išeities taškas. Na ir pereinu prie pranešimo. Ir čia pirmiausia, turime atsakyti į klausimą, kai kalbame apie dalymosi ekonomiką, apie ką mes kalbame. Tai yra nauja paradigma, pirmiausia, taikytina judumui, bet ji gali būti taikoma ir telekomunikacijoms, ir energetikos ryčiai, ir visam kam, kas gali e, būti atspindėtas skaitmeninė forma. Svarbu tampa tos internetinės platformos jų svarba yra labai svarbi. Tai reiškia, kad tai yra daugia šalį rinka, nes e, toje platformoje, kuri fiziškai neegzistuoja, egzistuoja tik virtualiai susitikę asmenys gali klientas ir paslaugos teikėjas gali sudaryti sandorius. Uberis yra to geriausias pavyzdys. Jūs gali būti Uberio vairuotojas, gali būti Uberio paslaugos naudotojas. E, yra e, daugybė judumo e, formų, kai dalymas automobilių. Automobilio dalymasis ar dalymasis vienu automobiliu yra tas dalykas, kur galėtų būti tipinis to pavyzdys. Keletas vartotojų naudojasi vienu ir tuo pačiu automobiliu. Paslaugomis dalyjamasi. Paskui galėtume pa, pa, paminėti dalymasi, bendrą automobilio naudojimą. Tai reiškia, kad automobilis nėra kieno nors turtas, jis yra tiesiog uh, juo, juo naudojamasi bendrai, lygiai taip pat su dviračiais. Da, kelionės atskiros dalymasis e, taip pat yra kitas svarbus dalykas. Skirtumas tarp bendro automobilio naudojimo ir kelionės dalymus yra tai, kad yra, kad ride sharing vadinimo atveju mes kalbame apie paslaugą. E, kelionės sudalymas atskirais etapais reiškia, kad e, automobiliu gali važiuoti keli keliaiviai važiuojantis e, į atskirus tam tikrus taškus. Visa tai yra e, tos rytis, kur reikalingi tam tikri antriniai duomenys. Mes surinkome informaciją, kuri egzistuoja jau kažkur ir yra užfiksuota. Tai yra pranešimas e, P dvigubą VC Pricewater per, e, parengtas 2015 metais. Ir dabar galime eiti toliau. Čia svarbiausias klausimas yra toks, ar bendras aut automobilio naudojimas pakeičia kaip nors viešąjį transportą. Mes darome skirtumą tarp tų dviejų verslo modelių, kurių vienas yra bendras automobilio naudojimas, tai yra Blablakar, pavyzdžiui, paslauga yra to tipinis modelis, jis veikia Prancūzijoje, Ispanijoje ir kai kuriuose kitose šalise. Mes darome skirtumą tarp miesto transporto ir ilgų distancijų transporto. Šiuo atveju mes kalbam apie ilgų distancijų trans, transportą ir daug daugiau pavyzdžių pranešime yra pateikta to tipo, bet tai yra tas pavyzdys, kur galime, pavyzdžiui, palyginti. Vienas pavyzdys kelionė iš Paryžiaus į Lyjo, kitas iš, iš Paryžiaus į Frankfurtą, iš Alikantės į Barceloną ir panašiai. Visą tai rodo, kad dalymasis vienu automobiliu yra labai patrauklus būdas, kadangi taip keliauti yra pigiau. Taip pat tai yra ta transporto priemonė, kuri leidžia keliauti greitai. Tai ne, kelionė negali vykti taip greitai, pažiūrėjau, kaip traukiniu, tačiau tebe lieka vienas iš primtinų būdų dėl sugaišto kelioniai laiko. Tai yra patrauklus transporto būdas, ypač dėl kainos nes e, šituo transporto būdu naudojasi žmonės, kurie gauna, kad ir nedidelės pajamas. Tai yra bendras transporto naudojimas įsilgoms kelionėms. To pasiekme yra ta, kad pagal tos duomenys, kuriuos radome, e, dalymas vienu automobiliu yra pasiekęs tam tikrą e, svarbę rinkos dalį, tam tikrose šalyse, konkrečiai Prancūzijoje. Iš čia mes ir duomenys gavome. Dalymasis vienu automobiliu sumažino keliaivių skaičių e, ir naudojimasi tokiamis tradicinėmis transporto priemonėmis, kaip pavyzdžiui e, tolimų reisų autobusai ar geležinkelis. Skaičiai, kuriuos turime, rodo, kad, kad Prancūzijoje 6 tūkstančiai milijardų E, keleivių kilometroj tenka, 12, skaitant vairuotus, 12 procentų keliavo geležinkelių transportų ilgesnius atstumus. Kitaip tariant, mažiau keleivių keliavo taip pat ir geležinkeliais. 15 metais jūs keleivių skaičius geležinkelių transporte sumažėjo 6 procentais. Pajamų praradimas taip pat gali būti šiek tiek didesnis, bet apie tai duomenų neturime. Tiesiog siūloma keliauti dažnai dalinėtis automobiliu tomis piko valandomis, kai keliaivių daugiausia. Matome kilometrus ir keleivių skaičių ir matome, kokį poveikį ta priemonė turėjo. Ką mes galėtume parekomenduoti? Aš manau, kad pirmiausia, ir tai atsispindi mūsų pranešime, mums reikia daugiau informacijos. Duomenys yra negausus, labai nesusisteminti, jų nėra tokių, kurios tarpusavėje būtų galima palyginti. Mes tiesiog iš pavyzdžių atskirų susirinkę esame patys su duomenys ir už tai sulaukėme kritikos, nes sisteminės studijos tų duomenų nėra. Antroji rekomendacija būtų susijusi su vienodomis sąlygomis visiems, su jų tokių sąlygų užtikrinimu. Kol kas tų vienodų sąlygų nėra, nes kaip ir visais atvejais, kai kalbame apie skaitmeninę ekonomiką, e, ne viskas yra visur vienodai. E, pelningiausias rinkos dalis pasiima tie, kurie pirmiausia pasirodo rinkoje, e, kai siūlomas transportas piko valandomis ir panašiai. Trečiasis dalykas, kurį konstatavome, yra tas, kad e, egzistuoja įvairios subsidijos. Yra kalbama apie e, viešus jų paslaugų prievolės ir įmonės gauna subsidijas ir jos pasinaudoja tam tikromis pelningomis transporto linijomis, tam tikrais e, pelningais maršrutais, kurie kompensuoja jų galbūt mažesnius mažesnės pajamas tada, kai jums tenka aptartauti netokius pelningus maršrutus. Ar galėčiau gauti dar dvi minutės, sako kalbėtojas. Tai štai, kitas dalykas naudojimasis transport, bendrai transporto priemonė judant mieste. Tai yra kas kita negu prieš tai aptarta tema. Čia mes nekalbam apie taksi keleivius. Pagal mūsų informaciją ne viskas e, yra susisteminta, ne viskas susijęs su viešuoju transportu. Viešasis transportas yra pigesnis. Ir te, tas e, naujas verslo modelis, kai dalyjamas į bendrą transporto priemonę, nekelia grėsmės viešajam transportui. Taigi, mūsų teikiama rekomendacija yra tokia. Mes turėtume skatinti tokio pobūdžio e, transporto sistemą, nes tai galėtų būti kaip papildantis e, tradicinės transporto sistemas sprendimas. E, paprastai e, ta, to, tuo, tuo, tokiais bendrais automobiliais naudojamasi tada, kai būna piko metas arba jais važiuojama ten, kur nevažiuoja viešasis transportas. Taigi šis pasidalintas ar bendras automobilio naudojimas turėtų būti įtrauktas į bendrą transporto sistemų plėtrą, o nepaliktas nuo šaly. Transporto infrastruktūra ilgalaikėje perspektyvoje galėtų uh, tiesiog pasinaudoti tuo, e, to, tomis naujomis, tais naujais verslo modeliais. Šitos skaidrės ir norėjau, sako kalbėtas. Šiaip Čia turime JAV surinktus duomenys, kurie rodo, kad žmonės, kurie naudojosi daly, to, to, tą paslaugą, kai dalymasi vienu automobiliu ar kai pasitelkiamas bendras automobilio naudojimas, e, tai yra vertingas e, modelis ir tai reiškia, kad viskas juda ta kryptim, kai automobilių kaip tokių galbūt bus atsisakoma, bus kitaip plėtojama miesto transporto sistema. Ir bus perita prie tų naujų miesto transporto modelių ateityje. Mes manome, kad jeigu automobilių miestuose būtų mažiau, e, tai būtų visiems geriau. Tai taip pat yra tas modelis, kuris įsigalės ir ilgesnių nuotolių uh, E, transporte. E, internetinės platformos padeda tvarkyti duomenys, pateikti juos tam tikrą formą. E, apie 20 procentų yra įsisavinamos šio, šių platformų siūlomos paslaugos. Potencialas yra tikrai didelis ir 20 procentų to, to, to, tų visų gaunamų pajamų turi būti investuojama iš naujo į transporto sistemas. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pradėsime diskusiją, nebegaiškime laiko. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams, ponas Vim Vanderkamp. Žodis jums. Minutė. Dėk, dėkoju, ponė pirmininkė. E, na taip, demokratija veikia šiame parlamente. Ačiū profesoriui Kingero už jo pateiktą pranešimą. Turiu tris klausimus. Pirmas. Kai pirmą kartą išgirdau, kalbant apie dalymosi ekonomiką, man susidarė truputėlį romantinė idėja apie tai, toks romantinis supratimas. Aš pagalvojau, kad šiai su ponu Hertu galėtume dalintis uh, automobiliu, o jeigu su juo būtų neįmanoma, su George Bar galėtume pasidalinti. Piliečiai, kurie dalyjasi labai romantiškai automobiliais ar mašinomis, argi negražu. Bet buvo pastebėta, kad ta romantinė idėja e, tapo labai komerciniu dalyku. Iš to atsirado tūkstančiai uždirbtų eurų ar kitų valiutų. Ir to, tos romantikos liko nedaug, kalbant apie dalyjusi ekonomiką. Koks jūsų vaizdinys, ar aš teisingai samprotauju, ar jūs matote šitą reikalą kitaip? Antra, ar teikiant pavėžėjimo savo automobilių paslaugą nekenkima viešajam transportui? Aš galvojau, kad mes turėjome turėjome siekti, kad ta pavėžėjimo paslauga turėtų būti telkiama, skatinant mažiau naudoti e, automobilius, nes dabar matome, kad automobilis konkuruoja su, trauk, su traukinių sistema, su visuomeniu transportu. Ką Jūs manote? Na, ir noriu pasakyti, kad man labai patinka e, amerikiečiai ir Amerika, bet, kai, bet ne visi dalykai. Amerikos miestai labai skiriasi nuo Europos miestų. Mūsų miestų centrai yra visiškai kitokie. Pas mus galima visur nuvažiuoti dviračiu. Tad ką reiškia tie duomenys mūsų Europos dalymosi ekonomikai? Ačiū, pirminkė, ačiū. Pone Ertuk, žodis jums. Dėkoju, profesoriau Figer, ačiū jums. Turiu tik tai vieną klausimą. Nežinau, ar galėtume grįžti prie penktosios skaitrės, kur jūs teikėte palyginimus apie vairių modelių ir laiko, kuris jiems yra reikalingas. 3 valandus ir 15 minučių aviacijos priemonėmis jūs minėjote tokį pavyzdį. 3, iš Paryžiaus į Lilį 3 valandos 15 yra pernelyg ilgas laikas. ar čia įvyko kažkokia klaida. Na ir man irgi susirarė toks įspūdis, kad ateičiai tai galėtų būti šansas. Manau, kad šiaip siūlymas įdomus, kad galbūt ateičiai šis modelis mums galėtų būti reikalingas dalykas. Dėkoju. Monsieur Robert Zilius, vous la parole. Pone Robert Zilius, jums žodis, prašau. Ačiū. Dėkoju profesoriau už pranešimą. Suprantu, kad laikas labai riboja. Aš norėčiau paklausti apie svarbiausią klausimą nagrinėtą jūsų tyrimė. Kaip sukurti tą infrastruktūrą dalymos ekonomikos laikais? Kalbate nuo fizinės infrastruktūros prie skaitminės infrastruktūros pereimą. Rekomendacijose santrukos dalyje Jūs kalbate, kad turėtų politikai rasti sprendimus kitoje daugiametinėje finansų programoje, kaip skatinti dalymosi ekonomiką. Reikėtų įvesti dar papildomą mokestį, kad būtų galima naudotis platformomis. Ką turėtum daryti? Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėt pateikti kokiu nors pasiūlymu iš savo tyrimo. Dėkuoju. Ponas Telička, žodis Jums ačiū pirminkė. Ačiū profesoriau. Iš tikrųjų, labai buvo įdomu, bet man pačiam iškyla iššūkis. Tyrimas buvo apie infrastruktūros finansavimą, iššūkiai susijęs su dalymosi ekonomika ir jūs pateikėte nemažai medžiagos. Kodėl tai yra iššūkis, bet trūksta kitos dalies, kaip reikėtų tvarkyti, spręsti tą iššūkį. Ir pabaigoje jūs sakėte, kad nuo 18 iki 30 procentų mažiau yra investuota, bet yra didžiulių skirtumų tarp miestų teritorijų ir bla bla automobilio koncepcijos. Man būtų įdomu išgirsti ir jūs galėtume diferencijuoti miestų teritorijas, turint galvoje, kad bet kuris verslo modelis tarsi netmeta viešojo transporto. Poveikis yra plus minus neutralus arba šiek tiek pozityvus. O kaip toliau kokios prognozės? Ar didės skaičius žmonių, kurie naudosis e, dalymosi automobiliu paslaugą? Gal galėtume taip pat pasakyti, kaip tas problemas reikėtų spręsti? Mes esame politikos formuotojai. Ar tas problemas mes turėtume spręsti? Turim galvoje, ką Jūs pasakėte. Nėra informacijos, nėra duomenų, nėra palyginimų Europos lygių. Gal tikslingiau būtų tuos dalykus spręsti nacionaliniu lygiu. Taip pat kalbėjote apie piko valandas ir vienodas veiklos sąlygas gal būtų galima tokią mintį panagrinėti, pavyzdžiui, skatinti dalymosi modelį piko valandomis ir galiausiai vienodos veiklos sąlygos. Tas dalykas man labai įdomus. Galiu tik spėlioti, ką turėjote galvoje. Gal galėtumėte daugiau mums papasakoti, kaip šitą klausimą spręstumėte. Ačiū. Dabar ponas Krameras. Labai ačiū už pranešimą. Trys klausimai. Jau kalbėjome apie tai, kad trise viena mašina važiuoti geriau negu trise, trims važiuoti trims atskirom mašinom. Tačiau kaip čia su taksi? Kaip padaryti, kad būtų teisinga konkurencija, nes juk yra Uberis, kuris gali pasiūlyti važiuoti už mažesnę kainą. Lygiai tas pats vyksta ir aviacijoje, kadangi kai kurios kompanijos, kompanijos vyksta, e, e, siūlo pigesnius bilietus ir žmonės linkia taupyti. Kitas klausimas susijęs su konkurencija kiekvienas e, garvežys moka tam tikrą sumą už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą. Tačiau su, su mašinomis, su automobiliais yra kiek kitaip. Mm, keliai yra apmokestinami kitokiu būdu. Tuo tarpu, kai e, geležinkelio transporto apmokestinamas kiekvienas kilometras. Kalbant apie geležinkelį, 60 procentų finansavimo tenka infrastruktūroms. Trečias dalykas. Jeigu yra sakoma, kad viešasis transportas neturi jokių šansų. Ne, atsiprašau, jeigu viešasis transportas yra geras, tai tada nėra prasmės važinėti privačiais automobiliais. Bet turbūt reikėtų girinti, gerinti infrastruktūrą. ir nesuversti infrastruktūros gerinimo darbu ant kieno nors kito pečių, turime tai daryti patys. Ponas Kramerį, jūs jau atsakėte. Atsakykite dabar, atsakykite dabar į šitą pirmą klausimų ratą, o tada te, pratesime su kitais klausimais. Okay. I, I can... Aš tikiuosi, kad atsakysiu viską. Pone Vandekap, jūs pradėjote nuo romantiškos idėjos. Čia yra verslas, verslo pasaulis. Dalymasis skamba gražiai, bet platformos, kuriomis tai grindžiama, susijusios su darbu. Yra tam tikri algoritmai, kurie yra kuriami tam, kad būtų galima kažką padaryti iš surinktų, sukauptų duomenų. Tai yra naujas verslas ir žmonės sako, kad netgi galėtų, tai galėtų būti nauja infrastruktūra. Reikėtų galbūt apie tai galvoti, kai duomenų ligmuo yra tarsi naujas ateities infrastruktūros darinys. Pranešime apie tai nėra kalbama, bet mano sritis yra infrastruktūros valdymas. Pagrindinis klausimas, kurį turėtume kelti, ar tas naujas duomenų lygis galėtų būti traktuojamas kaip infrastruktūra, reikėtų jį traktuo, į, į, reglamentuoti kaip infrastruktūra, ar tai yra verslas ir turėtų būti reglamentuojamas kaip verslas. Tai yra asmenis klausimas, kurį reikėtų kelti. O skaitmeninis ligmuo tai yra koncentravimo procesas infrastruktūroje. Skaitmeninėme versle yra reiškinys, kurį vadiname lamėtojas pasiema viską. Jeigu yra kritinė masė, tai tai reiškia, kad būtų galima reglamentuoti, kalbant apie rinką. Amerikos įmonės ėjo to keliu, nes jos anksčiau jau yra rinkoje išsisidė, o bla bla cars šie automobiliai yra Prancūzijos rinkoje naudojami. O apskritai Europoje tai yra tik tai ankstyvas labai laikotarpis šios koncepcijos. Jūs esate teisus. Aš darau fundamentalų skirtumą tarp ilgų distancijų transporto ir miesto transporto. Visas mano pranešimas yra tuo grindžiamas. Ilgose distancijose viskas skiriasi lyginant su miesto transportu. Kitaip ta grėtinėlė nugrėmiama. Miesto transporte susijęs su mokesčiais. Ir jeigu tos įmonės nuo 18 iki 30 procentų pasiema ir šiek tiek sumažina tokių, to, tokių procentų kiekių e, kamščius ar eismo intensyvumą, bet nebūtinai gali būti ir į kitą, kitą transporto eismą tai perkeliama. Kalbu apie Europą. Europo iš esmės e, svarbiausi čia yra geležinkeliai, o miestuose šiek tiek kitaip skiriasi situacija, kitaip atrodo. Ir į viską reikia žiūrėti atsargiai. Turime duomenys ne tik iš JAV, turime duomenų ir iš Europos šalių. Esminiai duomenys yra panašus, bet pasiekmes gali būti skirtingos. Kai kalbam apie ilgų distancijų transportą, nebepamenu, kas tą pateikė klausimą. ilgų distancijų transporte didžiausia, turbūt pagrindinė, svarbiausia rekomendacija būtų Taigi pagrindinė rekomendacija būtų užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Bet tai jau yra problema, kai kalbame apie kelių transportą ir geležinkelio klausimą. Tai jau egzistavo. Mes turime spręsti skirtingų transportų rūšių klausimą, skirtingų transportų rūšių derinimo klausime, kad skirtingos transporto rūšys neturėtų mokėti tą patį mokestį infrastruktūros kūrimą. O dar ant viršaus viso to yra ir skaitmeninis ligmuo. Vyksta konkurencija tarp atskirų transporto rūšių. Ir šiame kontekste pagrindinė politikos rekomendacija būtų išspręsti skaitmeninimas. Skaitmenimas verčia mus galvoti tarp modalinių lygių. Skaitmeninių lygių nėra išskiriamos atskiros transporto rūšis. Kalbam apie visas transporto rūšis vienodai, sukuriant vienodas veiklos sąlygas. Jūs, politikos formuotojai, turite galvoti apie skirtingas transporto rūšis. Toliau, kaip finansuoti infrastruktūras, jeigu vertę pasiema platformos? Vienas dalykas yra mokesčių uždėjimas, uždėti mokesčius įmonėms, kurios tai daro. Pavyzdžiui, Uberis Niderlanduose, Blablakar e, Prancūzijoje įsisteigęs. O kitas dalykas, reikia pakartotinai investuoti infrastruktūras. Turime pavyzdžių. Pranešime yra vienas pavyzdys iš Massachusetts'o, taip pat turiu pavyzdį iš Čikagos, kur yra mokestis Uberiui taikomas 50 centų ir dar plus 20 centų, kuriuos reikėtų perinvestuoti į viešąjį transportą. Taigi galima tokiu modeliu naudotis. Uberis ar liftas naudojasi infrastruktūra Ir jeigu žvelgtumėm į viešojo transporto skatinimą, reikėtų reinvestuoti būtent į viešąjį transportą, jį tokiu būdu skatinant, jo vystimą skatinant. Čia kalbam apie miestų lygmenį, ne apie valstybių lygmenį. Apskritai mums reikia daugiau duomenų. Tam, kad jūs galėtumėt užsimti teisės aktų leidybą, jums reikia daugiau informacijos. Kol kas yra labai padrika informacija. Noriu pabaigti tik e, vieną savo mintį. Turime pakankamai aiškius duomenis apie Prancūziją. Nes vyriausybė e, atliko tokius tyrimus. Neturime tokių domenų Ispanijoje ar kitose. Apie Uberį turime duomenys daugiausiai iš JAV. Yra sakoma, kad Uberis padeda tarsi mažiau naudokti automobilių, bet iš kitos pusės turime duomenų, kad Uberis kaip tik daugiau automobilių, e, didesnių kiekį automobilių apkrauna kelius. Bet aš esu tvirtai įsitikinęs, kad skaitmeninimas gali padėti mums. Jeigu eitumėm į kitą lygmenį, ne Uberis ir ne Blablakar, tiesiog kalbėti apie mobilumą, kaip apie paslaugą kur integruotos visos transporto rūšis. Ir čia Europa yra lyderė. Turime Göteborgė, Helsingėje pavyzdžių, kai einama ta kryptimi mobilumas kaip paslauga. Bet tai reikalauja viešosios politikos, valstybinės politikos požiūrio mobilumą, ne vien komercinio požiūrio. Komercinės įmonės yra naudingos, jeigu jos būtų integruotos į tą viešosios ar valstybinės politikos požiūrį tam tikrą pelną būtų galima vėl investuoti ir sudaryti vienodas veiklas sąlygas tarp atskirų transporto rušių. Ir paskutinė pastaba apie duomenis. Tos įmonės generuoja ir kaupia labai daug duomenų. Ir taip pat reikėtų, kas yra labai svarbu, tai reglamentuoti priegą prie tų duomenų sur euh, ces réponses. Nous allons continuer le débat. Dėkoju už atsakymus į klausimus. Ponui reikės suteiksim žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Finger, už jūsų pasisakymą. Mane labai nustebino, ką girdėjau, nes aš tikiausi išgirsti kažką, kas būtų susijęs su tekstu. Tikiausi, kad bus e, pateikti atsakymai susiję su pavadinimu, tai yra su finansavimo problemos tų naujų transporto infrastruktūrų. Aš negirdėjau nieko. Jūs labai trumpai tik paminėjote galimybę, pavyzdžiui, pritaikyti mokesčius ir panašiai. Aš norėčiau išgirsti detalesnę informaciją apie tai, nes problema yra štai kokia. Pirmiausia, kokios infrastruktūros, o už kokį naudojimas infrastruktūromis būtų galima apmokestinti. Infrastruktūros yra dviejų tipų - skaitmeninės pirmiausia ir antra fizinės infrastruktūros. Tai yra transporto keliai ir galiausiai tam tikri išorės dalykai, nes mes dabar žvalgomės į tai, kaip sutvarkyti mokestinius su to susijusius klausimus. Tai kaip išspręsė tuos infrastruktūros finansavimo klausimus, kaip atsakytumėte šį klausimą. Kitas dalykas. Dalymusi ekonomijos tam tikri E, aspektai, ar jie taip pat palies ir viešai transportą, ar viešasis transportas pajus kokius pokyčius. Individualus transportas dabar tampa vis mažiau apibriešta, kas tai yra, nes teikiant mobilumo paslaugas vis daugiau integruojamos abi šios transporto rūšis. Ir trečias klausimas. Kokybiniai paslaugos aspektai. Tai dar kalbame apie naują paslaugą, kuri seniau nebuvo teikiama. Pavyzdžiui, dabar aš e, galiu laukti savo transporto priemonės tam tikroje vietoje, tam tikrų sutartų laikų. Anksčiau tokių paslaugų nebuvo, o dabar tokių, tokias paslaugos teikiančių platformų yra daug. Kaip Jūs manote, ar tai yra irgi kažkoks patobulinimas? Kokią įtaką tai gali turėti bendroms transporto sistemoms? Tiek būtų mano klausimų. Ačiū. Sakau, pirmininkė, klaus ponė Demonti, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš pastant apie tai, kaip turėtume finansuoti transporto infrastruktūrą, man atrodo, reikėtų iškelt klausimą, ar galime pakeisti kuo nors viešai transportą. Ar galime jį pakeisti dalymosi ekonomikos tam tikrais vediniais? Mes gal šiandien galime sakyti, kad ne, kol kas nepavyktų to padaryti, nes turime visuomeninį transportą, kuris teikia tam tikras garantijas, jis vyksta į tam tikras numatytas vietas ir panašiai. Nes e, tas transportas, kurio dalymas, jis nebūtinai vyks, pavyzdžiui, kokias nors atokias vietas. Mes jau esame kitame pranešime kalbėję, kad e, galima būtų įtraukti privačias struktūras į viešojo transporto sritį. Tiesiog reikalinga, kad būtų nustatytos e, visiems veikimo taisyklės. Mes kalbame apie dalymas vienu automobiliu, jokių problemų. Bet jeigu reikia pasidalinti pajamas ar sąnaudas, tai kontekstas gerokai keičiasi. Iš čia mano du klausimai. Pirmiausia, ar jūs manote, kad yra įmanoma integruoti viešai transportą ir dalymosi ekonomikos e, transportą, jeigu tai galime pasakyti. Ar galėtume įsivaizduoti, kad viešasis transportas galėtų būti taip pat derinamas kartu su e, tuo transportu, kuris vyksta, kuris yra privatus ir vyksta tam tikrų metų į tokias vietovės vienas ar kitas. Kita vertus, ką manote apie duomenų apsaugą? Štai prieš keletą savaičių Uber susidūrė su problemomis, nes buvo pavokti klientų duomenys. Ką manote apie tai? Ar manote, kad reikėtų sustiprinti saugumo priemonės, nes priešingų atveju tos platformos, kurios e, dalies informaciją apie keliaivių judėjimą, bet kurios dar turi ir svarbių keliaivių duomenų, jautrių duomenų, kaip ką jos turėtų daryti, kad būtų apsaugotos vartotojų teisės šiuo atveju mūsų aptariamame sektoriuje. Dėkoju, poniai Demonte, aš taip pat noriu paklausti, o ir klausimų turiu daug jums, ponė Finger. Mano pirmas klausimas būtų susijęs su sąlygomis ir metodais, pagal kuriuos atlikot savo studiją. Ir štai, kai žvelgiu jūsų dokumentą ir žvelgiu, kas yra autoriai, tarp Juan Montero egzistuoja tarp tų autorių. Rugsėjo 17 dienos gautame laiške, kurį štai čia turiu. Jūs šią informaciją petavite mums. Jūs sakote, kad nuo lapkričio mėnesio 2014 metų profesorius Montero dirba advokatų kabinete, kuris teikia konsultacijas teisinės Uber įmoniai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Ponas Montero yra vietas iš Uber advokatų tol, kol vyko studija, kol ji buvo atliekama. Ar galėtumėt patvirtinti šią informaciją? Tai būtų pirmas klausimas. Ar galite patvirtinti? Ar jis buvo advokatas? Jis buvo anksčiau advokatas ir šitą informaciją buvo žinoma. kodėl aš pasirinkau profesorių Montero. Su juo aš dirbu daugybę metų, mes kartu rašome knygas apie e, skaitmeninimo pasiekmes ir panašiai. Tai yra vienas iš tų retų profesorių, kurie puikiai yra susipažinę su šia tema. Mes, bet jau aš asmeniškai, nemaniau, kad tai yra trūkumas, priešingai mačiau, maniau, kad tai yra privalumas atliekant tokį tyrimą. E, atliekant šią studiją, tai, tai visai nekliūdė. Ponas Montero dirbo prie tolimojo, tolimųjų reisų transporto, ne prie miesto transporto, taigi problemų nėra jokių. Mes e, detaliai esame sakę šios klausimus. Tad jūs man galite patvirtinti, sako pirmininkė, kad nėra jokio ryšio tarp pono Montero ir Uber atliekant jūsų studiją. Tad tai neturėjo jokios įtakos studijos atlikimui. Man buvo tikrai įdomu skaityti šią studiją, nes pasižiūrėjau, kad vidutiniškai 131 kartą žmonės pasinaudoja Uberiu, 41 kartą visi paminėjo naudojasi blablakar paslaugomis. Bet norėčiau grįžti prie klausimo esmės. Ir tai čia e, viskas tam padar įdomiau. Norėčiau pasakyti, kad studija yra susijusi su e, dalymosi ekonomika. Aš manau, kad Uber netitinka tos dalymosi ekonomikos apibriešties. Kodėl? Paimsiu konkretų pavyzdį. Kai užsisakau Uber automobilį, Ir kai atvažiuoja profesionalus vairuotojas manęs paimti ir nuveža mane kažkur, aš jam sumoku už tai, kiek jis mane vežė, už reisą. Aš esu tikra, kad esu profesionalų automobilyje, e, kurį vairuoja profesionalus vairuotojas. Aš šito nesieju su kokiu nors e, dalymusi automobiliu. Dėl to man kyla šiek tiek susirūpinimas, nes man atrodo, kad jūs Uberį skiriate prie kitos rūšės ekonomikos, prie dalymosi ekonomikos, o man atrodo, kad taip nėra. Nu, jūs taip pat minėjote, kalbant apie dalymosi ekonomiką, kad keleivis gali būti ir vairuotojas. Tai yra netiesa. Kodėl? Todėl, kad šiuo atveju yra reikalinga licencija. Man atrodo, kad jūs sumaišėte tą sistemą, kuri buvo panaikinta visoje Europoje, kuri buvo įdama Uber Pop sistema. Jos nėra niekur Europoje. Kodėl? Todėl, kad ji buvo panaikinta, dėl to, kad ji buvo laikoma antistatymiška. Tad svarbu tinkamai atskirti E, tam tikras savokas, nustatyti jų apibrieštis, aš bent jau žiūrėdama jūsų studiją, aš to nerandu, aš to pasigendu. Ir norėčiau pasakyti, kad e, dalymosi ekonomika šiandien turėtų būti geriau reguliuojama, bet Uberis bent jau mano supratimu nepriklauso šiai ekonomikos e, sryčiai. O dabar grįžkime prie visų kitų klausimų, suteikiu žodį jums, Šešias minutės jums suteikiu atsakyti. Pradėsiu, sako kalbėtojas, pradėsiu nuo atsakymo jums. Visa ta diskusija jau vyko raštu. Dalymosi ekonomika mums buvo duotas pavadinimas, ne mes pasirinkome tokį pavadinimą. Turime du modelius. Viena vertus karpūlingo namai modelį. Tai yra blablakar modelis ir šiame pranešime mes kalbame labiau apie modelį. Mes nekalbame apie įmonės, kalbame apie Uber modelį, blablakar modelį, ne įmonę. Ir yra kitų, ne tik Uber. Carpooling naudojimas vienu automobiliu, tai reiškia, kad kažkas vairuoja automobilį šiaip ar taip ir kuris paima keleivius ir veža juos pakeliui kažkur. Turime skaičių, kurie rodo, kad žmonės nebūtinai būtų vykę kažkur iš taško į tašką B, jeigu nebūtų turėję keleivių. 15-20 procentų gal tokių yra, bet dėl tų skaičių galima diskutuoti. Uber modelis e, reiškia štai ką. Kažkas keliauja ir vyksta tam tikrų maršrutų, ir veža keleivius. Man susidaro toks įspūdis, kad e, tie modeliai susijungs. Ir ta atskirtis e, neegzistuos ilgalaikį perspektyvoje. Laimėtojas pasiima viską. E, matysime, kad Uberis ko gero bandys pulti blablakarą, blablakarą, suverį, matysime, kas laimės. Tie, galbūt atsiras kažkokios dvi didelės kompanijos, kurios rungsis tarpusavį. Man atrodo, tas skirtumas egzistuoja laik, kažkiek, kažkurį laiką ir matome, kokia romantika egzistuoja už viso to. Bet tai yra pirmiausia verslas. 19-20 procentų pasiima blablakaras viso to. Jeigu vairuotojas važiuoja vienu ar kitu atveju iš taško į tašką B, tai dar nereiškia, kad kažkas e, to vietų sąskaitą negauna pelno. Tad galima iškelti klausimą, ar to pobūdžio mechanizmas tikrai yra e, socialiai teisingai veikiantis. O dabar sakysiu ponui Rykė. Sakote, kad pranešimas neatsako į finansavimo patį klausimą. Mes pabandėme parodyti, kad bent jau geležinkeliui finansavimo problema tampa didesnė dėl to transporto paplitimo. Ir man atrodo, galėtume atsakyti taip, reikia geresnės integracijos tarp viešojo <clears throat> ir privataus transporto. Man atrodo, kad tas skaitmeninimas mus verčia geriau būtent užtikrinti tą integraciją. Galėtume netgi įsivaizduoti, kad tos platformos, kurios uh, E, vykdo viešasias paslaugas tam tikrose dalyse, kurios kitaip liktų be transporto paslaugų, e, rodo, kad, kad, kad ta integracija yra būten, būtina. Mūsų užduotis yra integruoti visą tai, numačius bendrą judumo politiką. Mobilumo politikas regioninių lygmenių ir uh, tam tikro miesto lygmenių yra du skirtingi dalykai, tačiau tuos du modelius reikia integruoti ir priimti naujus sprendimus, ar viešasis transportas būti pakeistas. Manau, kad ne. Manau, kad tai ne, neatsitiks, bet manau, kad reikia integruoti viešą ir privatų transportą ir kai kuriais atvejais gali būti pigiau naudotis tai tomis dalymosi platformomis, negu bet kokiu atveju užtikrinti viešasias paslaugas, jų teikimą, pavyzdžiui, kokiuose nors tolimuose vietovėse. Klausite apie duomenų apsaugą, be abejo, tai ir būtina daryti, tai yra dar platesnis klausimas. Tai nėra susijęs su transporto platformomis. Turime užtikrinti tai ir elektros uh, E, atvejų ir knygų atvejų ir taip toliau ir panašiai. Tam reikalingi horizontalieji teisės aktoj, kur kalbama apie duomenų apsaugą, privatumą, saugumą ir panašiai. Tai nėra tas rytis, e, kuri taikoma tik transportui. Ačiū, pirmininkė, ačiū, ponė Finger. Nesulaukiu atsakymų savo klausimą, nes manau, kad jūs nesupratote pačios sistemos. Blablakar reiškia, kad dalymasi išlaidomis. Kitos sistemos gyveikia ne taip Pavyzdžiui, kai aš jūs girdžiu, jūs kalbate, kad taksi irgi jūsų atveju būtų darimosi ekonomikos pavyzdys, bet juk taip nėra. Ir noriu grįžti dar prie ko, prie vieno dalyko. Aš turiu su dokumentą štai pokimis ir ponas Montero matau, kad buvo, kad buvo Uberio advokatas nuo 2014 metų, tad man negalite sakyti, kad jokio ryšio nebuvo su Uberiu. ryšiai, tik, toks ryšys tikrai egzistavo. Tad, na taip, taip, viskas tame dokumente yra, jūsgi viską žinote. Bet e, suraskite man kokius dokumentus e, šiame pranešime. Manau, kad kritika pareikšta abiejų modelių atveju. Aš esu komiteto pirmininkė, sako pirmininkė. Ir aš manau, kad komitete privalu užduoti visus klausimus, kuriuos komitetas turi užduoti. Ir manau, kad dalymosi ekonomika, mm, mano supratimu, yra kas kita negu jūsų supratimu. Blablakaras, pavyzdžiui, yra susijęs su išlaidų dalymus. Tuo tarpu taksi jūs irgi priskiriate dalymus ekonomikai. Tuo tarpu, kai mano supratimu, taip nėra. Manau, kad čia taksi nėra dalymosi ekonomikos pavyzdys, o tuo tarpu jūs savo studijoje taksi minite kaip dalymosi ekonomikos pavyzdį. Tad turime tikrai interpretacijos pavyzdį. Atleiskite. Aš taip nepasa, ne, nepadariau, nes taksi aš nelaikau taip ekonomikos pavyzdžių. Tai yra tiesiog vieno iš modelio pavyzdys, sako ponas Finger. Tai yra tam tikras ekonomikos e, tam verslo modelis. Jeigu štai blablakaro pavyzdžių, tai žmonės, kurie vairuoja ir paima keleivių. O jūs bandote atskirti tai, ko aš iš esmės neskiriu. Tas moteris veikia dėl to, kadangi egzistuoja platformos, kurios leidžia susitikti atskiriam žmonėms. Man atrodo, tik laikinai skiriasi tie dalykai. Ar žmogus paveža keleivį dėl to, kad pats tą pačią kryptim važiuoja, ar važiuoja dėl to, kad yra keleivis pirmininkė, bet aš manau, kad mes kalbame apie du modelius. Tai yra ekonominės platformos modelis, tai yra viena, ir kita vertus e, yra ta tokia bendradarbiavimo ar dalymosi ekonomika. Ir aš manau, kad tas skirtumas yra reikalingas. Buvo sakoma, kad Kažkaip, kaip sakė vienas kolega, reikės, kad viešasis transportas prie naujų modelių prisiderintų. Aš manau, kad svarbu yra visą tai atskirti, ką mes vadiname platformą ir tam tikrai ir kuo jis skiriasi nuo dalymusių ekonomikos. Pasakysiu vieną sakinį atsakydamas, sako panas Finger. Nėra dalymosi ekonomikos, apsuptos romantikos, bet kokiu atveju veikia tam tikra platforma, o platformos įsigimas tai jau reiškia verslą. Šiaip ar taip jis, e, ar ta platforma palengvina bendradarbiavimą ar ne, tai yra kitas klausimas, bet dalyjosi ekonomika neveikia be platformos. Mes dėl to ir nesutarėm. Sako pirmininkė, bet tuo ir baigsim tą diskusiją, nes man atrodo, galėtume apie tai kalbėti savaičių savaitės. Man atrodo, skaitmeninės platformos, kurios e, yra verslas, bet yra ir tokių platformų, kurios nėra skirtos e, verslui daryti, taip sakant. Ir tai ten dalimasi išlaidomis. Ačiū, ponė Finger, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad pristatėte savo atliktą studiją dėl e, dalymosi ekonomikos. Ir atsisveikinu su jumis, o mes tęsime savo darbus. Allez, nous continuons. Et nous sommes sur l'examen. Pereiname prie kito darbo tvarkės klausimų. Europos komisija mums pristatys deleguotąjį aktą, kuris yra susijęs su vidaus vandenų laivais ir techniniais reikalavimais. Pone Danielė Roska, kur jūs? Nors ponios Daniela Roska atrodo nėra, tai kas tai galėtų būti? Negirdime Europos komisijos. Ką bandėte mums pasakyti? Išjungite mikrofoną. Allez, on reprend nos travaux. Tęskime darbą. Imkime dabar kitą klausimą. Kalbėsime apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir darbo programą, vadinama, kuri vadinama derinimo kvietimas. 2017 lapkritį buvo pradėta ta programa ir šiandien mes jau turime rezultatus pirmojo to kvietimo, kuris buvo e, Liepos mėnesį pabaigtas. O balandžio mėnesį kitais metais bus antrasis etapas. Dėkuoju, ponas Olivie, kad jūs esate čia, šalia manęs jūs esate vadovas padalinio e, Didžiai MUF, jums skiriama 10 minučių žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už galimybę pristatyti pirmojo blending call rezultatus. Mums tai buvo įdomi patirtis. Tai yra pirmas derinimo kvietimas, kuriame mes dalyvaujame. E, kas jam būdinga? Kuo jis skiriasi nuo klasikinio derinimo kvietimo? Na, norėčiau pasakyti, kad e, subsidijos skirimas turi atitikti vieną sąlygą, kad turi būti skirta parama arba paskola tai pačiai sumai. Reikia, kad projekto, projektą turintis ir prašantis paramos turėtų jau 20 procentų sumos tam projektui įgyvendinti. Taigi šalia to ką vadiname klasikiniu derinimo kvietimu, mes turime įvertinti, ar gali, ar gali tas projektas būti užbaigtas, kai bus suteiktas tas finansinis instrumentas, kurio prašoma. Tada Aišku, viskas vyksta ankstyvesnėje stadijoje ir reikia palikti šiek tiek laiko kad žmonės galėtų atitikti finansinės sąlygas. Tada su jais yra pasirašoma susitarimas dėl subsidijų, tad tuo metu niekas nemokama, 12 mėnesių laikotarpis paliekiamas ir e, kai pasirašomas finansinis paketas, tai tik tada yra išmokama subsidija. Kitaip tariant, yra tam tikras rizikos elementas, į kurį reikia atsižvelgti. Ir jeigu kažkam nepavyksta įgyvendinti tos nuostatos, mums jokių finansinių rizikų nekyla, kadangi pinigai nebūna sumokėti. Ir tas e, prašymas jau būna kaip ir pabaigtas. Pereisiu prie antros skaidrės. Kalbant apie pirmąjį derinimo kvietimą, mes norėjome apimti visus prioritetus, kuriuos e, paprastai apimame klasikiniais atvejais. Kitaip tariant, nenorėjome nuo tokio sektoriaus atitrūkti, kol e, nebuvo visos sąlygos išpildytos kol nebuvo gautas visas kitas įprastinis finansavimas. Taigi mes padengėme klasikinės infrastruktūras, e, RTMS, e, naujas technologijas ir kitus elementus, kaip Cezaris, Eties ir kiti elementai. Taigi pamatysime, kad e, biudžetai, kurie buvo numatyti, nebūtinai buvo išpildyti. Aišku, labai svarbu žiūrėti, kokį atsakymą duoda vienas ar kitas e, subsektorius, tačiau pabandėme apimti e, viską, ką, kaip įmanoma daugiau. Dabar norėčiau porą žodžių tarti apie atrankos procesą. Mes gavome maždaug E, lėktų, vieną milijardą eurų buvo gauta mm, daug pasiūlymų, dviem etapais vyksta pra, e, prašymų teikimas, mūsų vykdomoji agentūra INEA viską vykdo, vertina e, išorės ekspertai. Tas išorinis ekspertų vertinimas leido pasirinkti 41 projektą, kuris apimtų 1 milijardą kablelis 7 e, eurų. E, gal, galutinis skaičius buvo 39 projektai, kai kurie projektai buvo peržiūrėti, kai kurie projektai, e, projektų kai kurių finansavimas buvo sumažintas, tačiau mes vis tik tais pabandėme remti kaip galima daugiau biudžetų su tuo biudžetu, kuris buvo skirtas. Tik jeigu pasižiūrėsime, uh, kokie tai buvo projektai, kuriuos mes pasirinkome, tai pamatysime, kad e, iš e, derinimo kvietimo galima daugiausia rinktis tokias galime e, rink, rinktis nebūtinai tokias e, sritis kaip geležinkelis arba RTMS, bet tikrai taip nėra, nes mes priešingai ir su RTMS, ir su geležinkeliais ėmėmės labai nemenkų projektų. Valsty, sanglaudas valstybėse narėse, kitose valstybėse narėse e, vykdome projektus, tie projektai apima 24 valstybės narės ir ši patirtis rodo, jog e, ši parama nebūtinai gali būti pritaikyta visiems atvejams, tačiau vis tik tais ji yra pritaikyta didelė, didelė dauguma atvejų. Buvo Iš skaičių matote, kad mes turėjome padaryti nemažai pastangų, kalbant apie RTMS. Ties pasiūlymai, kurie buvo pateikti, buvo daug e, didesni ir čia mes dėjome pastangas, tai indikacinį biudžetą mes padidinome, kas rodo mūsų e, didžiulį susidomėjimą ir palankumą derinimo kvietimui. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, pour les, le, le type de, de secteur. Taigi, tie sektoriai, kuriuos čia galima pamatyti, rodo, jog e, klasikiniais darinimo kvietimo atvejais yra viskas labai panašu, skaičiai visur būtų panašus, tai rodo, kad darinimo kvietimas labai nesiskiria nuo CSF, nuo e, buvo įtraukti kai kurie e, kelių transporto ir jūrų transporto projektai. Kalbant apie inovacinius projektus, detalėse visą tai išdėstyta. Norėjau paminėti, kad taip pat yra labai nemažai projektų susijusių su elektromobilumu. Būtent turime tris projektus, kurie apima daugelį valstybių narių. E, tai yra mes tose valstybėse narėse vystome automobilių akumuliatorių pakrovimo projektus. Ir taip pat e, vykdome tokius e, pradinius projektus, pagal kuriuos uh, įgyvendintumėm lėktuvų varimą vandeniliu. Anksčiau tai buvo tik bandomasis projektas, dabar tas projektas jau virsta pramoniniu. Kaip matote, mes labai jį remiame. Taigi kokie kiti etapai? Kaip ir numato procedūra, rezultatus pateiksime CEF komitetui, o tada Artimiausiomis savaitėmis projektą turi patvirtinti komisija. Tikimės, kad 2018 pabaigo, e, pradžioje, atsiprašau, jau bus viskas pabaigta. Derinimo kvietimas e, vyko dviem etapais. E, vienas Liepos mėnesį vyko, antras etapas tęsis iki E, balandžio mėnesio, kitaip tariant, įvyko šioks toks atidėjimas. Antro etapo esmė yra pritraukti kaip galima daugiau projektų vystant e, alternatyvinį kūrą. Labai svarbu priminti, kad visi prioritetai atviri Mes turėjome šiek tiek lankstumo, tai yra 20 procentų nuo derinimo kvietimo vertės, taigi jeigu yra kažkoks e, prioritetas, kuris būtų kitoks negu e, inovacijos, mes jį vertinsime, tačiau svarbiausia mums yra panaudoti tuos 350 milijonų, kad galėtumėm vystyti alternatyvaus e, kūro rūšis. Pabaigai pasakysiu, jog labai svarbu gauti finansavimą, tačiau patys projektai irgi yra svarbu. Tam mes e, įdėgėme paramos sistemą. Ta paramos sistema leidžia renkti projektus, juos tobulinti ir tikiuosi, kad 2018 vasarą viskas bus geriau sustiguota ir galėsime apie viską smulkiau papasakoti. Pirmininkė, dėkoju už tokį detalų ir įdomų pristatymą. Dabar norėčiau pradėti diskusiją. Suteikiu žodį ponui Jatok. Atsiprašau, jūs turbūt pasisakyti nenorite. Tuomet pona Zylė. Dėkoju už pranešimą iš tiesų tą derinimo idėją reikėjo derinti finansavimą su privačiais pinigais. Tai yra, tai yra vieši, mokesčių mokėtojų pinigai būtų derinami su privačiais pinigais. Bet ko, ką mes raginame, ko, me, kaip, ko mes norime, ką kviečiame daryti privatų finansuotoje. Aš esu iš vienos iš Baltijos šalių Ir pas mus gana maža rinka, galbūt ir nėra suinteresuoti privatus investuotojai mūsų, į mūsų rinką investuoti. Ir kartais, ir aš noriu paklausti jūsų nuomonės, ar jūs nematote, kad kartais e, valstybinės įmonės vaidina šį vaidmenį? Jūs bandote suderinti ES e, pinigus ir vietos bendruomenių pinigus Bet čia turbūt yra skirtingos situacijos. Nes privatus investuotojai ne visada nori rizikuoti, kai į transportą, pavyzdžiui, infrastruktūros e, projektus. Ar jūs matote kitą variantą, kai reikia derinti vienus viešuosius pinigus su kitais viešaisiais pinigais, o ne su privačiais pinigais? Uh, you, Chair, and, uh, thank... Ačiū pirminkė, dėkoju, dėkoju pranešėjai. Gal keletą neišmanėlio klausimų, tiesiog norėčiau labiau suprasti. Pagal tai, ką sakė ponas Zylė, mes čia deriname komercinius finansinės priemonės. O kaip su vandenilinėmis transporto rėmimis tais projektais? Tokia atveju tai turėtų būti labai brangu. Ar skirite tam dėmesio? Ar turite kažkokių lūkesčių, kad komerciniai bankai galėtų žiūrėti į vandenilinį transportą kaip į gyvybingą dalyką, tinkamą finansuoti? Ar galėtumėt, aš būčiau dėkingas, jeigu daugiau pristatytumėt savo mąstymą šiuo klausimu. Toliau, kai žiūrime įvairių sričių suskirstimą ir ketinimus, gana žemas sėkmės lygis dėl vadinamųjų co-network pagrindinių tinklų. tam, kad finansuotumėm pagal derinimą finans, komercinių lėšų. Aš manau, kad pagrindinis e, transporto tinklas gal ir būtų palankiai nusiteikęs. Bet kokios yra galimybės susijęti, suderinti bent jau dvi pagrindinės transporto rūšis, ar tai būtų patraukliau komerciniam finansavimui norėčiau paaiškinimo, kaip yra. Ar toks derinimas nepakankamai geramas, ar trūksta kažkokio politinės krypties elemento, kokios yra aplinkosauginės perspektyvos. ERTMS gana sėkmingi projektai, ar galėtumėt mums pasakyti daugiau apie tos projektus? ERTMS jie gana brangus, Ir paskutinės poro pastabų. Antroji galutinė data yra balandis 2018 metų. Kalbėjote apie vasarą. Kitaip sakant, yra metai skiriami tai finansiniai nuostatai gyvendinti, dėrėti su komerciniais bankais ir taip toliau. Ar iškiltų kokiu nors sunkumu, jeigu pritruktų laiko, ar susidėrėti Daugybė yra sąlygas atitinkančių projektų, bet pavyzdžiui, jeigu mes nesugebėsime per tą nurodytą laiką susitarti, toliau koksgi išskirstimas informacijos duomenų pagal valstybės narės, duokite mums informacijos, pateikite jos, e, kokiuose valstybėse narėse yra daugiau pasisakoma už tuos derinimo kvietimus, derinimo projektus, kuriuose mažiau. Ačiū, ponios Tiliškiu, Pone Kramer, žodis Jums. Dėkoju už pranešimą. Žinoma, mes kalbame apie finansų derinimą. Prieš šešerius septynis metus palūkanų norma buvo labai didelė, o dabar bankai, kritinės institucijos lengviau skolina pinigus. Pasikeitė iš esmės situacija, bet mes nežinome, kas bus po dviejų metų. Turiu konkretų klausimą iš mano patirties Vokietijoje. Pateiksiu pavyzdį. Ponas Hembert Krakov. 900 km geležinkelio koridorius pastatytas, mm, pastatytas europiniais pinigais yra apie 50 procentų atkarpa, kuri nėra elektrifikuota. Traukiniai važiuoja šimtus e, kilometrų varomi dizeliu, Bratisla, iš Bratislavos iki Berlyno dizeliu. O jūs kalbate apie elektromobilumą. Kaip būtų galima skatinti? Brandenburgas yra labai suinteresuotas tuo. Sakė, kad e, Vokietijos vyriausybė finansuotų tyrimus, atliktų planavimą, bet pasigirsta balsų, kad tai nėra teisėta kad tai nėra vienas iš prietinių dalykų. Tiesiog jums neleidžiama imtis planavimo, net jeigu ir mokate už tai. Tai taip kalbėjo vienas iš Vokietijos ministrų. Mums reikia šimtų milijonų, kad būtų galima užpildyti tą susidariusią spragą, nes tai yra tarptautinis skurdis e, e, europiečiams. Taip pat ir vietos transportui tai yra labai svarbu. Ar galėtumėt tai e, finansuoti? 99 procentai Vokietijoje kalba apie elektromobilumą, bet kalba eina tik apie elektroautomobilius. 4 milijardai eurų yra skiriami elektrinio automobilių paramai. Dabar jau kalbama ir apie paramą elektroautobusams. Nors Europos lygių 27 e, ministrai jau susitarė dėl automobilių, atsiprašau, dviračių transporto naudojimo. Kai kurie miestai Vokietija užsiema tą iniciatyvą, bet ne valstybės lygių. Klausimas, jeigu tam tikri regionai ar miestai yra pasirengę imti šios iniciatyvos, net jeigu ministras Vokietijos to norėtų, ar būtų galimybė gauti priegą prie finansavimo, nes 50 km turėtų būti, yra spraga tame 900 km e, geležinkelio linijoje. Toks būtų mano klausimas. Tai būtų puikiai istorija elektromobilumų užtikrinant. de répondre à l'ensemble de ces questions. Je vais être assez... Kalbėsiu trumpai. Turiu pastabą ir porą klausimų. Pirmas klausimas būtų toks. Jei gerai suprantu, ką sako kolegos, derinimo kvietimas tai yra e, privačių pinigų reikalas, tačiau pinigai jų gaunami iš e, viešųjų institucijų, iš valstybinių institucijų. Bet tas e, vadinamas blendingas E, yra vedamas pagal Tarptautinio valiutos fondo planus. Mums atrodo, tai yra daugiau privatus negu, negu, negu valstybinis reikalas. Tai čia pirmas mano klausimas, ar aš teisingai supratau. Antras klausimas būtų susijęs su tais jūsų nurodytais procentais. Ar 20 procentų yra maksimumas ar minimumas? Uh, Ir trečias klausimas, aš labai daug girdėjau, kalbant apie derinimo kvietimą su komisija, susitikdamas įvairiuose posėdžiuose, tačiau norėčiau paklausti, ar tai yra sąlyga, ar tai yra parama. Čia man kažkas, kažkaip keistai viskas atrodo, nes e, viskas buvo skirta e, palengvinti sąlygoms, ar tai atitinka pradžioje išsakytą mintį, pagal kurią turėjo būti visos operacijos palengvinamos. Tai, kaip matote, klausimų dar prisidėjo. Dabar žodis jums. Prašau atsakyti į visus klausimus. Merci. Euh, Dėkoju už klausimus. What is private, what is... Pirmiausia, kas privatu, kas vieša. Consider, instance, that... Pirmiausia, kas prie to, kas vieša. Paskola, kuri suteikia Europos investicijų bankas, pakeičia biudžeto finansavimą. Ir tai nėra vieši pinigai, viešos lėšos. Tai yra kažkas, kas parduodama kapitalo rinkoje. Taigi, tai yra ko gero ta dalymo linija tarp viešo ir privataus kapitalo. Tai netiek priklauso nuo to, koks yra status institucijos, kur teikia paskolą, bet nuo pačios paskolos pobūdžio. 39 procentai projektų, kaip aš jau sakiau, yra privatus e, projektų e, įgyvendintojai gali būti, pavyzdžiui, ir geležinkelio betrovės įtrauktos ar panašiai, tai štai jos bus viešos struktūros, gali dalyvauti įvairios administracijos struktūros taip pat. Finansavimo šaltiniai yra įvairūs, 14 projektų turime, kur finansavimą teikia Europos investicijų bankas, bet turime 20 komercinių bankų, kurie į tas schemas yra įtraukti. Taigi ne visada įtraukiamus yra paskolos, dažnai matome tam tikrą mišinį, kai nacionaliniai bankai su komerciniais bankais teikia tas paskolas. O sakydamas ponui Rikė, galėčiau pasakyti štai ką, kad didžiausi projektai Prancūzijoje ERTMS projektas Paryžius Lyonas geležinkelių linija e, yra tešelinė finansavimas teikiamas iš dviejų privačių bankų. Taigi visokie variantai yra įmanomi. Dėl vandenilio. Tai yra pirmasis šio pabudžio projektas, bet turime visą regioną, kuris turi savo vystimosi strategiją ir kuris nori vystyti tą vandenilio uh, infrastruktūrą, teikdamas paslaugas. Tai e, taip pat surasti yra finansiniai partneriai, kurie tą projektą padėtų gyvendinti. Kai dėl NOTS mes dar netie gavome daug e, prašymų, na galbūt yra šiek tiek sunkiau identifikuoti, kokie yra pajamų srautai iš NUT vadamų infrastruktūrų. Ir tai, ko gero, paaiškina, kodėl šio pobūdžio projektai nėra tokie sėkmingi, tačiau mes norime plačiau interpretuoti tai, kas, koks gali būti teikiamas inova, inovatyvus ir alternatyvus kūras. Jeigu siūlomas alternatyvaus kūro projektas, pagal NUT jūs neturite E, teikti projekto pagal prastinę schemą, bet galite pagal inovacijų schemą tai padaryti. Tikimės, kad tai padės pritraukti daugiau projektų į miestus, kuriems rūpia alternatyvaus kūro problematika. ERTMS. Um, yra viena svarbiausių Paryžiaus Lyono, kaip jau sakiau, tinklo dalių. Daug vidaus įrankos elementų yra pateikti trijų keturių kompanijų. Tarp jų turime Niderlanduose labai tokia įdomi schema. Čia veikia tam tikra administracija, kuri visą tą schemą atveria pačiems įvairiausiems partneriams, kad visos suinteresuotos įmonės turėtų galimybę dalyvauti. Kai dėl laiko vyksta viskas dviems etapais, dabar yra pirmasis etapas, kai pasirašomos sutartis. E, tai, bus, tai vyks iki kitų metų pradžios, 2019 metais perėsime prie finansinių nuostatų, o paskui jau teiksime paskolas. balandį bus uždarytas paraiškų teikimas ir paskui iki 19 metų pabaigos bus nagrinėjami tie pateikti projektai, paskui bus nagrinėjamos finansinės nuostatos ir 20, 23 metų pabaigoje teikiamos paskolos. Dėl tokių labiau specifinių klausimų susijusių su projektais Vokietijoje e, dabar nebūtų man labai paprasta atsakyti, nes reikėtų šiek tiek daugiau žinoti apie tai, kokio pavudžio tai yra projektai ir kokie projektai buvo laikyti tinkamais, bet manau, kad dvi šalių pagrindų galėsime e, jums pateikti atsakymą į šį klausimą. dėl tam tikros linijos elektrifikavimo. Bendro kofinansavimo procento klausimas, kadangi dar nežinome, koks kofinansavimas būtų pageidautinas. Tai reiškia, kad tai būtų, tai būtų vėliau priimamas sprendimas. Kai kuriais atvejais tai gali siekti 50 procentų, kai kuriais atvejais procentas gali būti numatytas kitoks. Šio tipo projektams esame gavę daug paraiškų siekiama buvo pirmiausia sumažinti kofinansavimo tas ribas, mes norime, kad būtų gyveninti stambesni projektai, kad būtų siūlomas 20 procentų, pažiūrėjau, kofinansavimas, kad būtų galima daugiau projektų kofinansuoti. Aš į tai žiūriu kaip į testą, mes į tai žiūrime kaip į testą, nes jeigu finansinės nuostatos bus tokios, kad kofinansavimo bus numatyta 20 procentų paskola, tai bus puikiai žinia, tai reiškia, kad galėsime paskui sumažinti panašiams projektams reikalaujamo kofinansavimo dalį. Tai štai. Mes turime reglamente, e, CEF reglamente išdėstę visas tos kofinansavimo ribas. Na ir atleiskite, kad negalėjome atsiųsti jums tradicinės savo brošiūros. Ji dar kol kas ne visai parengta. Bet netrukus jos parengimo darbai bus pabaigti ir bent jau elektroninę versiją jums atsiūsime. Na ir jūs kaip paprastai joje galėsite rasti labai detalį informaciją visus atrinktus projektus. Ir aišku, mes džiaugsimės galėdami atsakyti visus klausimus, kurių jums gal kils nagrinėjančiai tos projektus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už tuos atsakymus. Ir, sakyčiau, gavome tokią iš ankstinę kalėdinę dovaną jų dėka. Būtų puiku iš tikrųjų gauti tą dokumentą kuo greičiau. Ačiū, sako pirmininkė, Europos komisijos atstovams, kurie mums pateikė, e, ši, šios, pateikė informacijos apie derinimo kvietimą. Tai atrodo bus svarbi informacija susijusi su projektu atrinkimu ir panašiai. O dabar tęsime toliau savo darbo atvarkę. Tikrinimas. Komisija pristato deleguotojo akto susijusiu su vidaus vandenų laivams taikomus techniniais reikalavimais projektą. Žvelgiu Europos komisijos pusę. Pone Boska kaip tik atvyko. Labą dieną, ponė Danilė Boska, kaip sekasi, puiku jūs čia matyti. Puikiai, sako ponė Boska. Penkios minutės jums, kad pateiktumėte mums informaciją. Na, atrodo nedaug laiko. Dėkoju. Labadiena visiems Europos parlamento nariams, TRAN komiteto nariams. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komisija yra prengusi naują e, veiklos planą, turime naują požiūrį, stengdamiesi išspręsti tą spragą, kur yra teisės aktuose vidaus vandenų sektoriuje. Labai vertiname tą mums pasiūlytą galimybę pateikti pirmąjį tikrąjį pritaikymą šio požiūrio pagal 2016 m. 1629 direktyvą dėl techninių reikalavimų laivams. Tai yra bendrėjai standartai. Jie visi yra apjungti vieną dokumentą pagal skirtingus teisės režimus, kurie šiuo metu uh, yra taikomi. Noriu priminti, kad 2006 metų direktyvoje dėl techninių reikalavimų mes ten turime sertifikatus, kurie yra išduodami pagal ES mm, teisės aktus ir atitinkamą reglamentą ir yra skirtingos teisinės sistemos dėl sprendimo priimimo, sprendimo, e, dėl sprendimo priimimo buvo labai sunku išlaikyti vienodas sąlygas tarp ES navigacijos sertifikacijų ir sertifikatų nacionalinių lygių. Mes norėjome užtikrinti, kad nebūtų iškraipoma konkurencija. Mums reikia vieno standarto 40 tūkstančių laivų ES vidaus vandenyse ir kad nebūtų skirtumo tarp ES ir RAI. Mes turime deleguotą įtesės aktą dėl estrin, tai yra europietiški, europiniai standartai dėl e, vidaus vandenų navigacijos. Kalbama taip pat ir apie profesinės kvalifikacijas ir man malonu pasakyti, kad buvo didžiojo balsų dauguma plenarinė sesija nubalstuota prieš dvi savaitės už šį sprendimą ir šiandien vieningai nubalsuota ir transporto taryboje. Kadangi turiu tik tai penkias minutės, aš praleisiu tam tikrus dalykus e, dėl standartų parengimo, tiek direktyva dėl techninių reikalavimų, tiek profesinių kvalifikacijų direktyva daro nuorodą į tai ir esmė yra, cesnė yra standartizavimo institucija. Iš karto kalbėsiu apie deleguotąjį aktą. Jau pirmas žingsnis yra žengtas, procedūra pagal 218 straipsnį 9 dalį ES sutarties veikimo sutartyje ir taryba, tarybos sprendimas priimtas birželio mėnesį. Remiantis tuo tarybos sprendimu, Cesni parengė savo sprendimą ir dabar mes jau turime deleguotojo teisės akto projekto pradėti tarp tarnybinės konsultacijas ir patvirtinti tą sprendimą. Prieš galutinį terminą reikės perkelti e, į valstybių narių teisės aktus. Tai yra kitų metų 7 spalio. Pateikėme visą tai ir komisijos ekspertų grupiai 14 spalio. Paaiškinome, kad yra keičiamas antras priedas direktyvoje, nauja nuoroda. Taip pat yra trečiame ir penktame nu, e, prieduose padaryti pakeitimai, siekiant užtikrinti nuoseklumą. Pasistengsiu per vieną minutę paaiškinti, kas yra Stream 2015, lyginant su 15 metų Stream, kuris jau buvo pateiktas direktyvos antrame priede. Pavyzdžiui, yra 500 puslapių dokumentas Estrin 2015 Ankstesnis praėjusiu metu irgi buvo tokios pat didelės apimties. Čia reikėtų suderinti su naujais e, regla, reglamentavimo pasikeitimais, taip pat ir techniniais pasikeitimais. Yra mobilios įrangos e, teisės aktas. Turime nuostatas dabar suderinti, priderinti jau prie naujų teisės aktų. Ne kelių motorinės transporto priemonės susijusios su varikliais ir kalbam apie jų rengimą e, laivuose. Taip pat kalbam apie vairius nelaimingus atsitikimus ir naujus reikalavimus, kurie užkirstų kelią dažniausiai priežasčiai nelaimingų e, e, atsitikimų ypač kai vis daugiau konteinerių gabenama baržomis. Taip pat e, dėl elektrinės įrangos, dėl priešgaisrinės įrangos yra nuostatos, kad vidaus vandenų laivuose tai būtų įdėkta. Stengiamasi užtikrinti, kad teisės aktai ir visi standartai navigacijoje atitiktų su kitais teisės aktus, pavyzdžiui, dėl alternatyvaus e, kūro, direktyva skirta alternatyvaus kūro naudojimui. Ir tai yra pavyzdys, kaip galima rasti bendrai sutartą sprendimą, kuris suteiks naudos vidaus vandenų navigacijos sektoriui. Mano kolega taip pat, kuri dalyvauja CESNI techninių reikalavimų grupėje, jinai padės man, jeigu iškiltų labai techniško pabudžio klausimų, tai kol kas tiek. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju, ponia Daniela Roska, už šią informaciją. O dabar pradėsime diskusijas. Mūsų pranešėjas, ponas Bilė, suteikiu jums žodį. Jūs esate atsakingas už bazinį teisę, teisės aktą, taip pat šešėlinę pranešėjų, vėliau suteiksime žodį ir toliau pakviesiu komisiją atsakyti į komentarus. Pone, ponas Beli, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip jūs pamenate, man buvo garbė būti pranešėjų dėl šios direktyvos, šio dosie, navigacija, vidaus vandenų ir techniniai standartai. Vyko labai sėkmingas trilogas, jis buvo baigtas pirmininkaujant ponui Kramer, tuomet jis buvo pirmininkas. Dėkuoju iš puikų bendradarbiavimą. Turiu keletą klausimų komisijai, kelias pastabas. Nesileisiu per nelikį techninės detalės. Pirmiausia, bendro pobūdžio pastaba. Komisija turbūt nenusteps dėl tos pastabos. Parlamentas taip pat dalyvavo ankstesnėme etape šiame darbe, negalutinėme etape, žinoma, rengiant visą šį procesą. Ir dabar jau ekspertai turėtų susirinkti ir parengti sprendimus. Norėtume gauti visą informaciją ankstyvesniam etape, bet turbūt komisija, komisijos nestebina toks prašymas. Kai kurie techniniai klausimai. Devintas skyrius, devintas straipsnis apie emisijas, apie teršalus, dujas arba kietųjų dalelių. Taršalus komisija jau minėjo, siūlomas pakeitimas yra priderinimas prie nekelių motorinių uh, uh, uh, mašinų. Devinto straipsnio taškas 01. Ten sakoma, kad straipsnė yra bendrosios nuostatos dėl taikymos ryties apie autorizuotas kategorijas variklių ir apie draudžiamus variklių pakeitimus. Norėtum žinoti, ką tai reiškia, kai kalbam apie nemobiles, kitaip sakant, nekelio, nekeliuose judančias mobiles e, variklinės mašinas. Ką tai, ką tai reiškia tas draudimas? Antras klausimas. Tachografai ir veiklos rezultatai. Ar komisija galėtų paaiškinti pakeitimą dėl minimalių reikalavimų tachografams? Ar apskritai yra kokia nors teisinė pareiga turėti tachografą vidaus vandenų laivuose? Gal galėtų komisija atsakyti dėl tachografų? Kitas dalykas e, - transporto priemonės, kurios valdomos be žmogaus. Pavyzdžiui, stumiamos varžos. Tai yra tam konvojaus dalis, nėra tam tikros darbuotojų komandos viduje. Ir tokie be žmogaus valdomi laivai transporto priemonės jų yra ES vidaus vandenyse. Būtų gerai žinoti, būtų, ar, ties, ar yra skaičiai, statistika apie tokius laivų tipus. Toliau dėl tokių be žmogaus valdomų uh, laivų, ar tai sukuria kokiu nors papildomų saugumo pavojų? Ir kaip tie pavojai sprendžiami? Štai tokie klausimai dėl tachografų, laivų be, žmonių, be žmogaus valdymo ir taip pat e, dujų teršalai ir kietųjų dalelių teršalai. Dėkuoju. Pone Artur, jūs nor, norite pasisakyti? Prašau. Pone Artugu. Ne, nenoriu pasisakyti, ponas Artuk. Ponas Kisteliov. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijai už paaiškinimą šio dokumento. Bet, bet vieno dalyko nepaaiškinote. Tai yra, kodėl išorinė institucija, ne ES, tai yra CESNI, turi tokią didelį įtaką ES sprendimų primimams, kai, kai kitoms strasro priemonėms turime EMSA, ESA ir ERA. Visos tos institucijos yra įsteigtos priemant bendrai sprendimą kartu su Europos parlamentu. Kodėl būtent šita sektoriaus dalis taip yra nutolusi nuo mūsų? Ačiū, ponė Taylor, tikrai labai greitai, ar daugiau, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Daugiau niekas neprašo žodžio. Turite tis klausimus, prašau atsakyti. Dėkoju dėl pirmo klausimo. Dėl įtraukimo Europos parlamento. Ankstesnėme parengiamame etape noriu pasakyti, kad man tai irgi yra naujas dalykas. Aš pradėjau dirbti šiame naujame padalinyje iš karto, kai tik buvo patvirtinta ši direktyva. Tai yra vieneri metai po to, o cesni labai daug dirbo siekdama pažangos dėl naujų reikalavimų 2017 metais, kad galėtumėm pasirenkti prieš tai, kai valstybės narės jau turės perkelti nacionalinę teisę šią direktyvą, tai yra kitų metų spalio mėnesį. Žinoma, dar yra, galima dar daug ką tobulinti ir tesnį turėtų pateikti aiškinamą įraštą dėl naujų techninių reikalavimų. Gal daugiau bus ekspertų posėdžių per ateinančius metus, kad būtų galima aptarti techninių reikalavimų e, pokyčius. Daug laukia darbo. Supratau, kad sesinė plenarinėje sesijoje balandžio mėnesį vyks diskusija dėl skaidrumo, kaip užtikrinti didesnį skaidrumą. Taigi visas šis darbas vyksta. Perėsiu prie pono Tayloro klausimo, o Martai leisiu atsakyti techniškesnius klausimus kodėl neturime standartizavimo institucijos ES. Teisės aktų leidėjai pripažino faktą, jau egzistuoja RAIN komisijoje daug ekspertinių žinių ir mes norime naudoti standartizacijos e, įstaigą, kuri, pagal RAIN, kuri yra e, Ryan e, vadovaujamoje, vadovaujame sektoriuje. Tiesiog naudojamės jų standartais arba jų arba ISO standartais. Tai nėra kažkokia neįprasta situacija. Ir antrasis teisės aktų leidėjas būtent ir nurodė, kad reikėtų parengti standartus pagal CESNI, Ir antrame direktyvos priedė jau ir yra tie standartai įtraukti. Ir perdusiu žodį kolegijai. Labadiena visiems. Noriu pradėti nuo paskutinio klausimo dėl laivų be žmogaus valdymo. Yra nemažai projektų Niderlanduose taip pat susijusi ir su jūrų laivais, bet yra taip pat vienas projektas Belgijoje vykdomas, kuris bus baigtas 2020 metais. Ir šio projekto, projekto tikslas e, be žmogaus valdymo stumiamos baržos. Su tuo susijęs šis projektas. O dėl tachografų ir reikalavimų jiems, tai nėra privalomas dalykas, vidaus vandenų navigacijoje, bet jeigu yra instaliuotas laive tachografas, jis turi atitikti reikalavimus, kurie yra nustatyti 2017 metais. Nesu tikra, ar tinkamai supratau klausimą dėl nekeliais, ne, nekelios, nekeliams skirtų variklinių transporto priemonių. Koks yra tikslas to skirsnio Ten yra reikalavimai nustatyti ne keliais važiuojančioms mobilioms mašinoms. Tai yra susijęs su variklių patiekimu rinkai ir reikalavimų nustatymu, reikalavimų būtent tiems varikliams, kad būtų galima tuos variklius teikti rinkai. Estrin reikala, patiekė reikalavimus tokių variklio aptarnavimui. Tai tarsi antras žingsnis, e, kuris yra svarbus varikliui. Kai kalbame apie laivus ir apie saugumo klausimus laivuose. Tai tiek iš mano pusės. Dėkoju. Ačiū, kad Europos komisija mums atsakė į kurio užduotus klausimus. Noriu pasakyti, kad Europos parlamentas įdėmiai seka, kaip rengiami deleguoti į teisės aktai. Mes, Europos parlamentas, turime būti informuoti, jami primenu, tuo pat metu, kaip ir valstybių narių ekspertai. Tad mes iš tikrųjų matysimės nu, reguliariai. Ačiū, ponė Roska ir atsisveikinu iki kito karto. Tęsime posėdį ir dabar prasideda uždara posėdžio dalis. Norėčiau paskelbti pertrauką, kad būtų laiko sustabdyti posėdžio transliaciją ir kad tie, kas neturi dalyvauti šiame uždarme posėdžio,